Starting... Kolegos, pradedame posėdį. Labą dieną visiems. Svarbiausi darbo tvarkės klausimai šiandien yra GMO leidimai, maisto saugos agentūros vaidmuo. Mes vertinsime procedūras, dalyvaujant profesoriui Sralinį, po to kalbėsime apie poveikį aplinkai dėl vėjo jėgainių parkų statybos Čekijos pasienio regione. Ne? Taip pat kalbėsime apie mūsų pranešimą dėl parlamento darbo vietos. Pirmasis klausimas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Kolegos atkreipė mano dėmesį į šiek tiek sutilų dalyką. Koordinatoriai nusprendė surenkti uždarą posėdį svarstant 8 ir 9 klausimus. Ir todėl prieš formaliai tvirtinant darbo tvarkę turite pareikšti savo prieštaravimus dabar. Taip, e, taip, aš galiu pritarti e, būtent koordinatorių e, posėdžio daliai už uždarų durų, tačiau norėčiau paklausti, kodėl, kodėl reikia būtent tą posėdžio dalį surenkti už uždarų durų, juk mes visi turbūt sutinkam, jog iš tikrųjų bus aptarinėjamas istorinis klausimas, būtent kalbama apie konfliktą tarp valstybių, ES valstybių narių tam, kad būtų galima išspręsti šią problemą, tai iš tikrųjų reikėtų išklausyti abiejų šalių, reikėtų pabandyti sutaikyti jas. Ir tokiu būdu tikrai reikėtų tai daryti viešai. Todėl manyčiau, kad mes iš tikrųjų turėtume vadovautis Europos principu aptarti šį klausimą atvirai. Tad jei yra ypatingų, tam tikrų ypač įdomių ar, ar tam tikrų jautrių problemų, tai nemanyčiau, kad e, apie jas reikėtų kalbėti už uždarų durų, nes čia aš išvelgiu komunistinį principą. E, bet iš tikrųjų mes jau nebegyvenam komunizmo laikais. Todėl iš ties e, manyčiau, kad tokie jautrus klausimai vargu ar gera juos aptarinėti už uždarų durų. Ir labai gerai, kad e, su šiuo klausimu susijusios šalis, e, kad jų būtų išklausoma. Ir aš girdėjau, kad e, būtent viena tų šalių ponė sakė, kad nenori, nenori tikrai pasijausti įžeista, tai situacija šiaip jau tikrai nenormali ir kalbant apie vis, ES piliečius. Eh, kad tinkamai surenktume savo diskurtą, e, diskusijas, noriu Jūs informuoti, kad mūsų darbo tarkė, ypač dėl sprendimo, minėjo, kurį minėjo pana Hankis, koordinatoriai yra sutarę dėl to, kad e, būtų Šie klausimai svarstami uždarame posėdėje ir tai patvirtino dauguma. Nenorėdama per daug prelginti diskusijos, galiu pasakyti, kad jūs galite pasiūlyti balsuoti. Aš nenoriu užkirsti kelią niekam pasisakyti, bet toks yra koordinatorių sprendimas. Köszönöm a szót, elnök asszony. Akkor eh, én azzal a tiszteletteljes javaslat. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš turiu pasiūlymą. Ypač eh, kolegai Vašnorui. Eh, kadangi vėlgi jis kaip tik pateikė pasiūlymą surenkti tą posėdžio dalį už uždarų durų, bet dabar pasiūlymą atsijėmė, tai yra jis sutinka, kad posėdis būtų atviras Tačiau iš tikrųjų taip, koordinatoriai e, patys priima sprendimą ir e, tai grindžiama 49 straipsnio pagrindu, kai kalbama apie klausimus e, susijusius su gynyba, kitus jautrius klausimus, tad tokiu atveju numatoma, numatomi posėdžiai už uždarų durų. Tačiau, kaip ir kiti parlamento nariai, kaip ponia Gagi sakė, manyčiau, kad galbūt būtų galima tokiais atvejais numatyti e, viešą posėdį. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad dar kartą būtų balsuojama dėl to, e, kad posėdis vyktų atvirai, viešai. Cred că trebuie să facem o clarificare absolut imperativă. Comisia de petiții nu este o conferință de pace Iš tikrųjų, mūsų peticijų komitetas nėra taikinimo komitetas. E, čia dabar atsirado ES valsty, valsty, tarp valstybių narių konfliktas ir iki šiol tokie ir panašus konfliktai buvo aptarinėjami atvirai. O dabar tai, kas čia pastaruoju metu nuspręsta, iš tikrųjų apeinama, ape, apeinama tuo e, principais, kuriais vadovavosi mūsų e, komitetas. Tad turbūt suprasit, ka, kodėl koordinatoriai vis dėlto priėmė tokį sprendimą šiuo atveju, kai jie e, būtent balsavo už tai, kad diskusijos vyktų už uždarų durų. Europos parlamentas ir mūsų komis, komitetas iš tikrųjų neturėtų būti e, diskusijų vieta, e, diskusijų vietos e, vidaus vartojimo e, klausimais. Aš norėčiau priminti, kad e, iš tikrųjų toks sprendimas buvo priimtas e, pri, pritariant visiems politiniams koordinatoriams. Aš tą norėjau pakartoti. Ačiū. Köszönöm szépen a közvetlenség. Ačiū. Viešumo principas. Viešumo, skaidrumo principai iš tikrųjų yra svarbiausios esminės teisės. Čia mes iš tikrųjų kalbam apie pagrindinės žmogaus teisės ir kartu mes e, kalbam apie ES galiojančias teisės ir principus. Tad e, aš esu tikra, jog iš tikrųjų mes čia kalbam apie žmogaus teisės. Ir tokiu būdu iš ties nematau jokių priežasčių, dėl kurių būtų galima e, surenkti šiuo atveju posėdį už uždarų durų. Tai yra labai svarbu. Tad e, ypač kai kalbam apie žmogaus teisės, tai mano patirtis rodo, jog labai svarbu, labai svarbu kad e, šiaip jau asmenys, e, apie kurių, kurių, kurių padėtis būtų svarstoma, kad jų būtų išklausoma, kad e, iš tikrųjų, kad tie asmenys su klausimu susiję, kad jie galėtų dalyvauti kartu. Uh, kad e, nebūtų vien viskas daroma per tarpininkus. Tačiau atveju vėlgi mes kalbam apie žmogaus teisės. Žmogaus teisės yra svarbios, todėl pakartoju, noriu, kad posėdis būtų atviras. And you, and nobody... Pirmiausia, Jaras, po to dar vienas ir viskas, nes negalime tęsti diskusijos šio klausimui labai ilgai. Ačiū pirmininkė. Buvo pasiektas kompromisas per koordinatorių posėdį ir aš norėčiau jam pritarti. Diskusija buvo išsami apie tai. Mes pasipriešiname nuomonį, kad nereikia diskusijos rengti iš viso. Daug kas sakė, kad e, čia ne mūsų kompetencijos rytis, kiti sakė, kad tai yra piliečių problema, kurią mes turime domėtis, todėl mes pasiekime kompromisą, sakydami, kad surenksime diskusiją už uždarų durų. Nereikia mm, dabar visko sugadinti ir turėtume laikytis to kompromiso, kurį pavyko rasti. Aš manau, kad šis sprendimas, kurį priemė koordinatoriai, yra geras. ir manau, kad mane saisto tas kompromisas, todėl aš manau, kad turime tą peticiją aptarti už uždarų durį, durų. Ta sprendimą priemė po ilgų diskusijų. Taigi, štai. Dėkui, pėknė. <clears throat> Pani prezidentiškai, esam dostas. Ačiū, pana pirmininkė. Kadangi turiu galimybę pasisakyti, tai noriu pasakyti, kad prieštrauju tam, ką sakė kolega iš e, Rumunijos, kad tai buvo kažkoks gudrus sprendimas. Tai viena, o antra, čia nėra ginčas tarp dviejų šalių - Vengrijos ir Slovakijos. Tai yra ginčas tarp Slovakijos piliečių ir Slovakijos. Todėl tai yra rimtas klausimas ir Slovakijos piliečiai turi žino, teisę žinoti, kaip šis komitetas aptars tuos klausimus. Ja, žinoma, aš gerbiu tai, ką sakė panas Jaras, gerbiu koordinatorių sprendimą, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis klausimas yra įdomus daugeliui žmonių, jis neapsiriboja vien tik tai Vengrija ir Slovakija, taip gali atsitikti bet kurioje ES šalyje, todėl šį klausimą reikia aptarti sistemingai, atvirai, nereikia slėptis ar kažko slėpti. Ja, danke schön. Äh, ich kann mich sehr kurz fassen. Ich möchte mit der Meinung von Peter Jan. Äh, ačiū, aš labai trumpai pasisakysiu. Diskusiją jau surengėme, kuri, ta diskusija buvo labai išsami ir turime laikytis kompromiso, kuris buvo pasiektas. Um, you, equal... Ačiū pirminkė, aš lygiai taip pat trumpai pasisakysiu. Aš manau, kad turime piliečiams pademonstruoti, kad mes esame visiškai skaidrus. Ir siūlau e, balsuoti tiesiog komitete dėl diskusijos būdo. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad jau įvyko gana ilgą diskusiją per koordinatorių posėdį ir koordinatoriams pavyko rasti kompromisinį sprendimą, todėl būtų labai gaila, jeigu peticijų komiteto posėdis taptų kažkokią rinkimų e, platformą Vengrijos partijoms. Taigi išklausime visų argumentus dėl vienos ar kitos pozicijos. Man atrodo, kad komitetas nėra nesilaiko vieningos nuomonės, yra skirtingų nuomonių, todėl turiu paprašyti komiteto narius esančius salėje balsuoti dėl šio klausimo. Taigi prašysiu balsuoti, patvirtinti koordinatorių sprendimą surenkti diskusiją dėl 8 ar 9 klausimo uždarame posėdėje. Kaip aiškinau, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių nuostatus komitetas yra nepriklausomas ir nors e, koordinatorių dauguma priemė kažkokį sprendimą, aš privalau teikti balsavimą dėl šio klausimo komitetui. Todėl dabar prašau balsuoti ar už koordinatorių sprendimą surenkti uždarą posėdį. Prašom pakelti rankas. Tie, kurie už tai, kad būtų patvirtintas koordinatorių sprendimas, šios klausimus svartyti uždarame posėdėje. 9 už. Kas prieš? Keturi prieš. Todėl sprendimas yra toks, kad diskusija vyks uždarame posėdėje. Dabar galime, manau, laikyti darbo tvarkę patvirtintą. keletas kitų pranešimų, kaip sakiau, dėl penktojo darbo tarkės klausimo. Pradinė diskusija bus apie GMO maisto produktus. Dėkoju, kad profesorius Arlinė atvyko pas mus. O pagrindinis peticijos autorius, ponas Brianas Džonas, nedalyvauja mūsų posėdėje, jis negalėjo atvykti, tačiau jis atnešė, atsintė mums savo medžiagą raštu, kuri buvo išdalinta ir seks mūsų darbą. Stebėdamas transliaciją internetu, aš džiug, e, dėkoju ponui Begmanui ir e, maisto saugos agentūrai, kuris taip pat dalyvaus diskusijoje. Dėl 8 ir 9 klausimų komitetas patvirtino, kad šie klausimai bus aptarti uždarame posėdėje rytoj iš ryto. Pas mus atvyks panas Diamandūros, Europos ombudsmenas. Kaip žinote, jis paskelbė apie savo atsistatydinimą. Ir tai bus jo paskutinis metinis pranešimas, kurį jis pateiks mūsų komitetui. komitetui. Ja, e, rytoj iš ryto komitetas taip pat nagrinės mūsų metinę ataskaitą, kurią pristatys ponas Maknilanas Kotas. Po to svarstamas bus pono Čišis ir jo pranešimas dėl prieštaringo klausimo dėl ES institucijų būstinių vietos. Šį pranešimą rengia Konstitucinių reikalų komitetas kaip pagrindinis komitetas. Mes taip pat aptarsime Huntis nuomonės pakeitimus dėl projektų poveikio aplinkai vertinimo. Taip pat išklausysime ataskaitą apie faktų nustatymo visiją į Galis ir į Madridą. Taigi, jeigu niekas neprieštrauja, patvirtinsime darbo tvarkę. Turiu klausimą dėl Galisijos ataskaitos. Ar bus pristatytas dokumentas visiems kolegoms, ar tik tai delegacijos nariai turi dokumentus? Nes iki šiol atrodo, kad tik tai aš ir mano kolega, kolegė Tatjana turi dokumentą, kadangi mes buvome oficialūs delegacijos nariai. O diskusija rytoj vyks, atrodo, be dokumento. Toks mano klausimas. Ačiū, kad uždavėte šį klausimą. Žinoma, dokumentas turėjo būti išsintinėtas visiems komiteto nariams, kad visi galėtų dalyvauti diskusijoje. Tik dabar sužinojau, kad pono Bruno prašymu šis dokumentas nebuvo išsintinėtas visiems. Pabandysiu išsiaiškinti, kas įvyko ir kodėl tas dokumentas nebuvo išsintinėtas. Žinoma, suprantu, kad norint normaliai diskutuoti reikalinga dokumentą pateikti visiems. patikslinsiu. Norėjau pasakyti, kad patikslinant tai, ką sakė kolegė Bertelman, šiandien negavome dar vertimo, pavyzdžiui, ispanų kalbą, todėl yra tik tai dokumentas anglų kalba o tai yra dokumento autoriaus gimtoji kalba. Ir rytoj turbūt pranešėjas paaiškins, iš kur tie sunkumai, kodėl atsirado dėlsimas pateikė dokumentą. Tikimės atviros diskusijos, tačiau ir šiandien mes dar neturime dokumento vertimo į kitas kalbas. Noriu priminti, nuo mūsų vizito Galisijoje jau praėjo 3-4 mėnesiai Ir todėl labai gaila, kad iki šiol e, dokumentas neišverstas į kitas kalbas. Ačiū. Questi sono tutti elementi dei quali dobbiamo, uh, dobbiamo discutere sicuramente nel segretariato e come. Taip, na aišku, tokius dalykus turime aptarti su sekretorietu. Aš pasirūpinsiu, kad šis klausimas būtų išspręstas. Pane Auken, viena trumpa pastaba. dėl to, kai dokumentas yra patiktas visomis kalbomis ar vien dviem, trim. Tai yra dirbtinė kliūtis, kai kas nors nori atidėti klausimo svarstymą ir sako, kad reikia dokumento visomis kalbomis, tačiau žmonės, jeigu nori na, tą diskusiją surenkti, tai būna patenkinti, kai yra ir kelios kalbos. Aš nesutinku, kad čia yra pasiteisinimas neaptarti šio klausimo, jeigu dokumentas yra vien tik tai angliškai. Gerai, gerai, mes e, išsiaiškinsime ir šį dalyką, tačiau dabar nutraukėme šią diskusiją toliau. Mūsų ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, protokolas laikomas patvirtintų. Ir kaip per kiekvieną posėdį, leiskite priminti, priedai dėl dokumentų yra e, visiems respondentai. Jeigu turite komentarų, e, tai pateikite juos iki rydienos pabaigos, o jeigu ne, tai tas sąrašas bus laikomas patvirtintų. Toliau penktas klausimas. Peticija, kurią minėjome ne kartą. E, ją pristato Čiosios Britanijos pilietis Brianas Džonas dėl tariamą Europos maisto saugos tarnybos veiklą reglamentuojančių bendrųjų principų pažeidimo susijusio su pareiškimu dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų nagrinėjimo. Peticija, panašią peticiją pa, pateikė Karola Tvardela ir dar vieną peticiją pateikė tas pats Brianas Jonas. Visos šios peticijos susijusios su tuo pačiu klausimu Kaip sakiau, peticijos autorius pagrindinis neatvyko pas mus, todėl šiuo klausimu be didesnė dėlsimo suteiksiu žodį profesorius Seralinį, kad jis mums e, paaiškintų šią situaciją. Gentlemen, Be... Pane pirmininkė, labai ačiū, ponės ir ponai, atvykau čia paaiškinti priežastis, kodėl mes negalime pripažinti EFSA kompetencijas dėl interesų konfliktų šiame reikale ir konkrečiai kalbant apie GMO, bet taip pat ir dėl susijusių su tuo reikalu pesticidų. Mes esame paskelbę pereitą rugsėjį savo tyrimą, e, kurį atmetė EFSA. Ir tai EFSA pateikė kaip savo darbo pavyzdį. Esame surinkę 3 milijonus parašų įvairių žmonių. Taip pat ir e, 1200 mokslininkų vienoje iš tokių peticijų kvestionuoja, ar EFSA teisingai elgėsi atmesdama tokius tyrimus. 300 kitų mokslininkų taip pat reikalauja skaidrumo, kurio šiame reikale nėra. Taigi eina kalba apie unikalią studiją, kurios e, tikslas yra įvertinti Roundup pesticidą, įvairiuose e, formulėse, kurios yra parduodamas žemės ūkio darbuotojams. E, Roundup yra parduodamas e, visame pasaulyje na, ir 80 procentų GMO yra sukurti taip, kad galėtų absorbuoti šitą herbicidą Roundup. Taigi šiame reikale EFSA yra teisėjas ir taip pat atsakovas, nes EFSA e, patvirtina šį produktą visiems piliečiams ES ir pateikė teigiamą nuomonę, kad galima būtų šį produktą komercializuoti. Problema ta, kad jeigu paklausite žmonių, ar Mes esame teisūs savo studijoje pateiktoje EFSOje. Tai tolygu klausimui EFSAI, ar jie nesuklydo. Man atrodo, kad jie iš tikrųjų suklydo, kad e, todėl, kad neatsižvelgta į daugelį rizikos elementų, į kuriuos galima buvo atsižvelgti. EFSA e, e, niekada E, neatliko pakankamai testų dėl NK603 ir pakankamai e, to pesticido testų. Mes e, savo studijoje nuo 2005 metų kaip e, viena pagrindinė grupė pasaulyje, kuri tyrinėja raundop toksiškumą žmogaus lastelėms e, ir kitiems organizmams ir esame paskelbę daugiau kaip 12 e, tyrimų. Mes esame tyrinėję toksišk, Roundup toksišką efektą E, gyvūnų lastelėse ir taip pat žmonėms. Viena iš svarbiausių rizikų susijusi su GMO yra dėl Roundup um, liekanų uh, tokiuose uh, dalykuose, kaip pavyzdžiui uh, geriamas vanduo. Aš jau minėjau, kad šią studiją EFSA atmetė, sakydama, kad uh, nepakankamai žiūrkių buvo ten naudojama tyrimė, nepakanka statistikos. Ir buvo teigiama, kad e, pateikti duomenys dėl žiūrkių mirties buvo e, neteisingi. Mūsų studija parodė, kad e, tyriamosios grupės e, žiūrkių iš tikrųjų mirė daugiau negu kontrolinėje grupėje. Ir savo skaičiuose mes patvirtinome, kad e, raundapo atliekos e, liekanos, e, pavyzdžiui, vandenyje prisideda prie tų mirčių. Mes e, savo duomenis pateikėme e, moksliniam žurnalui, e, kolegų peržiūrai. E, Food and Chemical Toxicology yra to žurnalo pavadinimas. E, ir e, tiek EFSA, tiek kitos e, suinteresuotos šalys, tokios kaip Monsanto, e, gali prieiti prie tokių duomenų prieš e, išduodami leidimą tokiems produktams. E, tai yra būtina padaryti, norint nuspręsti, kas yra rimtas, o e, kas yra sukompromituotas atliktų padarytų klaidų. <clears throat> Mes padarėme išvada, kad kai kurie kritikai nesugeba išanalizuoti, pavyzdžiui, e, kraujo. E, reikalas tas, kad e, aktyvusis e, toksiškumo principas e, yra paslėptas. Eina kalba apie glikosito poveikį, jis yra paslėptas, nes Roundup yra parduodamas e, komplekse su kitomis medžiagomis. Prancūzijos agentūra ANSES e, e, pateikė visiškai tokius pat duomenys kaip mūsų, o EFSA galvoja, kad nereikia Roundup e, preparato tirti ilgalaikėje perspektyvoje, remiamasi tik tai trumpalaikiais tyrimais. Kalbant apie GMO, konkrečiai apie NK603, e, EFSA pateikė e, visą informaciją PDF formatu, kurį sunku panaudoti statistikai ir tų duomenų nebuvo įmanoma panaudoti. Taigi mes iš naujo išanalizavome duomenis ir paskelbėme taip pat, kad yra aiškus poveikis per 90 dienų kepenims ir inkstams. Ir tas poveikis jaučiamas taip pat ir po dviejų metų. EFSA pripažįsta, kad Monsanto statistikos nėra pakankamai, bet vis tiek priemė tuos duomenys. EFSA taip pat pripažįsta visą reikšmingą poveikį. Tačiau mm, EFSA remiasi e, istoriniais e, duomenėmis, kai kalbama apie kontrolinės e, žiūrkių grupės. Tie duomenys yra renkami jau keletą metų, tačiau e, e, šviežių duomenų, tokių, kurie apimtų, pavyzdžiui, e, žiūrkių kraujo analizė, nėra skelbiama. EFSA tai, kad niekada nepareikalavo ilgalaikių testų, yra E, taip pat e, pripažįstama, kad e, pesticido sudėtis taip pat yra reglamentuojama konfidencialiais susitarimais. Pagal šitą grafiką jūs matote, kad raundapas 10 tūkstančių toksiškesnis ir galbūt tūkstantį kartų toksiškesnis bet e, e, tai yra todėl, kad e, toksiškumas yra paslėptas. Mes, pavyzdžiui, paskelbėme duomenys apie PO3, vieną iš sudėtinių dalių, kuri e, niekad nebuvo testuota, išskyrus e, vieną e, atskirą valstybę. E, dabar tie duomenys yra uždari e, ir EFSA pasinaudoja tik tai e, to pasiekmėmis ir remiasi tik tai nuomonę ir santraukomis. ir e, neįmanoma prieiti prie domenų apie glukozitą. E, jūs matote taip pat čia skaidrėje e, Roundup poveikį lastelėms. atsižvelgiant į tai, e, kokius e, tyrimų, e, kokias tyrimų sąlygas EFSA pripažįsta, aš noriu paklausti, kas vis tik tai yra rimtas, o kas į tai žiūri nerimtai. Atsižvelgiant į istorinius duomenys apie kontrolinės žiūrkių grupės, tai ta informacija nėra tiksli E, yra įvairiausių e, dalykų, kurie mums buvo pasakyti apie tas e, žiūrkės, kad tam tikros žiūrkių rūšys turi tendenciją augliams. Tačiau Mes galvojame, kad istoriniai duomenys yra nekorektiški, netikslus, todėl, e, kad e, ir pesticidų, ir GMO likučių e, ten yra. Trijų GM kukurūzų rūšių palyginimas parodė, kad e, per 90 dienų visiškai aiškiai pasireiškia e, neigiamas poveikis. EFSA taip pat to nepripažino, pareiškia, kad nereikia ilgalaikio GMO įvertinimo. Mes e, ištyrėme 19 GMO ir visais atvejais per 90 e, dienų e, e, inkstai ir e, kepenys e, jau prisipildo e, tų medžiagų. Taigi aktyvus e, toksiškumo principas. E, kalbant apie Roundup e, ir taip pat e, kitų pesticidų atveju, e, žinduoliams ir žmonėms yra paslėptas. O kalbant apie augalus, e, reikia atsižvelgti, ar e, jis pasireiškia a priori ar a posteriori. E, Švieži duomenys yra paslėpti pasinaudojant vadinamomis istorinėmis normomis e, kontrolinėse grupėse. Kaip ir kiti e, mokslininkai, e, mes siūlome paskelbti internete pirminius mokslinius duomenis apie poveikį žinduoliams. E, nes e, tik tai tokiu būdu 1200 mokslininkų galėtų e, internete pamatyti, koks buvo tas protokolas, kurį EFSA pilnai priėmė. Tai prisidėtų prie skaidrumo ir demokratijos Europoje, kai kalbama apie produktus, kurie susiję uh, su visais mumis, su visais mūsų vaikais ir su visais piliečiais, kuriems jūs atstovaujate. Dėkui. Dėkui, profesoriui Serolinį. Suteiksime žodį ponui Per Bergman. Uh, Gerbėmieji komiteto nariai, ponė pirmininkė, EFSA sveikina galimybę paaiškinti dalykus susijusius su pono e, profesoriaus Serolinį ir jo bendradarbių e, paskelbtą studiją, kuri pasirodė pereitų metų rugsėjo mėnesį. E, toje publikacijoje aprašoma dviejų metų e, studija e, su e, žiūrkėmis, e, kurios tikslas buvo ištirti e, glikosido įtaką. Studijos autoriai daro išvadą, kad GMO ir mažos uh, pesticido e, koncentracijos daug mažesnės negu oficialiai leistini lygmenys e, daro neigiamą poveikį žiūrkėms. Tai e, rimtas teiginys. 26 rugsėjo Sanko generalinis direktoratas kreipėsi į EFTA, prašydamas išanalizuoti profesorius Rolinį e, studiją, paprašyti duomenų iš jų, e, e, pareikšti savo nuomonę komisijai, ar studijoje yra naujų elementų, kurie leistų peržiūrėti ankstesnę nuomonę dėl NK603 taip pat e, pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis dėl rizikos įvertinimo ir taip pat e, išanalizuoti Vokietijos, e, Vokietijos kompetitingų institucijų atliktą glikosido analizę. Ta pačia savaitė vieną savaitę po e, studijos pasirodymo įvyko EFSAS patariamojo forumo posėdis ir mes e, galėjome kreiptis į forumą, e, dirba, kuriame dirba kiekvienas valstybės narės, tame tarpe Islandijos, Norvegijos atstovai ir, ir Šveicarijos atstovai iš e, maisto saugos institucijų ir tokiu būdu sujungiame savo pajėgas įvertindami studiją, kuri turi labai didelės reikšmės mūsų sveikatai. EFSA pakvietė visus e, aptarti šią studiją, šią publikaciją. Ir e, daug kas iš ten dalyvavusių pareiškė, kad jie jau savo ruoštų analizuoja E, tą publikaciją ir mes pareiškime, kad būtume suinteresuoti visą tai, visą tą analizę atlikti drauge. Mes surengėme visą eilę, visą virtinę telekonferencijų tam, kad galėtume pasikeisti informaciją ir padiskutuoti dėl interpretavimo duomenų, kad galėtume tas problemas išsiaiškinti ir išspręsti vykstant tam darbui. Per visas konsultacijas pilnai dalyvavo šešios valstybės narės. Buvo pakviestos visos valstybės narės. Europos komisija paprašė, kad mes nuomonę pateiktume skubiai. Tai reiškia, kad e, buvo sukurta tarpdisciplininė darbo grupė ir mes išanalizavome e, šį pranešimą dviem etapais. Pirmiausia, EFSA mokslininkų grupė iš įvairių sričių biochemijos, e, biotechnologijų e, ir kitų sričių atliko skubę to dokumento analizę ir ji buvo paskelbta e, spalio ketvirtą dieną. Ilgai čia neužtrukome ir mes tai padarėme kad galima būtų atsižvelgti į studijos tikslus, suprasti statistinių modelių, kurie buvo panaudoti formulavimą ir galbūt užpildyti galimas spragas informacijoje, kad galima būtų paprašyti studijos autorių tas spragas užpildyti. Mes taip pat siekime, kuo greičiau e, pateikti savo nuomonę Europos komisijai kad galima būtų e, gerai visiškai suprasti e, visą to straipsnio e, reikšmę, mes e, pakvietėme straipsnio autorius e, pateikti mums visą informaciją. Ir e, mūsų nuomonė profesorius Rolinijui buvo išsiųsta iš karto, kai e, Mm, tokia darbo grupė pradėjo veikti. Mes e, buvome nusivylę e, profesoriaus Sarolinį e, reakciją. Ir 28 lapkričio EFSA padarė galutinį E, savo pranešimą, atsižvelgdama į komisijos nustatytas e, e, tos analizės techninės sąlygas, Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Niderlandai taip pat dalyvavo tame darbe. Taip pat atsižvelgime į Vokietijos duomenys dėl glikosido, ir taip pat į serolinį ir kitų e, reakciją e, į kritiką. Dar e, vieną dokumentą, kuriame nebuvo atsakyta į visus mūsų keliamus klausimus, tačiau buvo pateikta papildomos informacijos. Kiek suprantu, buvo padaryta rimtų pastangų. Bet e, toje publikacijoje nebuvo ataskaitos apie studiją, kurios mums reikėjo. Mūsų vertinimo išvados e, parodė, kad e, valstybių narių ekspertai ir EFSA sutarė dėl bendro vertinimo, kad yra bendras sutarimas atsižvelgiama į jų nuomonės ir mes žinome, kad ta studija E, neleidžia padaryti tokių išvadų ir patekti tokių rezultatų, kokie yra daromi. Mes negalime komentuoti e, studijos ataskaitos. E, mes jos nematėme, tačiau išvados, kurios jos buvo pateiktas tame straipsnėje, nėra pagrystos duomenimis, taip kaip jie buvo pateikti. Uh, uh, mes pažvelgėme į e, tam tikrą netitikimą e, tarp e, to, kaip eksperimentas buvo atliktas ir padarytų išvado. E, taip pat ir Sarlinį grupė pripažino, kad imtis bandymams buvo pernelyg maža ir neleido padaryti tokių išvadų. E, Vokietijos e, kolegos taip pat paaiškino, kad e, studijos išvados nesuteikia pagrindo glikocido saugai iš naujo įvertinti. Tiesą sakant, taip pat pasakysiu, kad vis dar laukiame studijos e, ataskaitos, kurios dar nesame gavę. Dėkui. Ačiū. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovą, poną Vladislavą Miko. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad pakvietėt mane šiandien. Pirmiausia, tikrai labai gerai, kad surinkti tokie klausimai labai gerai vėl grįžti prie profesoriaus Seralinį tyrimo po tų karštų diskusijų vykusių e, praėjusi rudenį ir po komisijos reakcijos. Pabrėšiu pirmiausia, kad komisija deramai priemė domėn tyrimą ir tikrai kreipėsi į EFSA, kad tai būtų nagrinėjama skubos tvarka. Jūs girdėjot EFSA atstovų, tai buvo lapkričio 28-ąją Mūsų požiūrių, iš mūsų pusės pabrėšiu štai ką, kad komisija EFSA atsakymą tikrai vertina kaip skaidrų. Tad e, viso, visos šalis turėjo galimybę prisidėti, pateikti laiku klausimų ir dar kartą pabrėšiu, kad šešios, šeš, šešios valstybių narių saugos agentūros iš tikrųjų padarė panašių išvadų. Ir man atrodo, tai rodo, kad EFSA tas darbas iš tikrųjų buvo tiksliai atliktas. Tačiau kartu pasakysiu, kad komisija pripažįsta, jog profesoriaus Seralinio tyrimas iškėlė tikrai labai svarbių klausimų, turiu galvoje uh, dėl to, kiek laikos, laikomas ES reikalavimų dėl maisto produktų ir pašarų saugos, ypač kalbant apie ilgalaikiai perspektyvoj GMO testavimą. Komisija iš tikrųjų pasiruošusi reaguoti į tai, patikinti visuomenį ir čia paminėsiu du svarbius dalykus. Pirma, pirmiausia, mes priemėm reglamentą ne per seniausią dėl GMO ir leidimų išdavimo reglamente, kaip tik tikslinamos procedūros, pagal kurias išduodami leidimai. Naujas reglamentas numato uh, E, tai yra tam tikrų tyrimo toksiškumo įvertinimą 19 dienų ir kartu apimant potencialiai dviejų metų tyrimą, jeigu kitais tyrimais užfiksuojamas koks nors neigiamas poveikis. Kitas svarbus dalykas. Uh, per vėliausias diskusijas pripažino, komisija pripažino, kad iš tikrųjų reikia ilgalaikių įvertinti GMO, laikantis mokslinių tyrimų standartų, skaidrumo, įtraukiant įvairias šalis, tiesiog užtikrinant tinkamą kokybę. Ir todėl dviejų metų tyrimas, kur įvertinamas NK 603 kancerogeniškumas, jau tikrai bus atliekamas šiais metais, įtraukiant kartu ir e, mokslininkus, kartu ir mm, profesorių Saralinį kolegas. Sanko direktoratas e, tikrai iš tikrųjų irgi prisideda prie nepriklausomybės, nepriklausomumo taisyklių, standartų ir dar priminsiu kitą tyrimą, e, kurio, kurio, kurio rezultatai irgi patvirtino EFSA ir kitų agentūrų tyrimo rezultatus. Be to pabrėšiu, kad mes pritarėm komisijos generalinio sekretoriaus sekretoriato pastangoms tiesiog surenkti ginčių sprendimo tam tikrą mechanizmą. Dėl prieigos prie duomenų, tai EFSA šių metų sausio 14-ąją ėmėsi skaidros iniciatyvos ir iš tikrųjų tam, kad būtų pagerintas prieimas prie duomenų. Na ir sprendimas skelbti duomenis apie GMO NK663, tiesiog priimtas toks sprendimas, ta informacija bus paskelbta EFSA tinklalapyje, tad iš tikrųjų dabar jau tie duomenys prieinami ir, ir būtent mes irgi tokiu būdu viešai gaunam pareiškimus. Tad mes šiaip jau nekeičiam politikos e, krypties, e, kalbant apie susipaži... galėjimą prieiti prie duomenų, nes visi duomenys GM, apie GMO buvo atskleidžiami paprašius. Antai vėlgi mes teigiamai įvertinom pastaruoju metu prašymus atskleisti duomenys apie NK603 šiaip jau taip dabar čia e, valstybės narės, valstybių narių institucijos šiuo atveju atliko e, tyrimą. Čia paminėtina Vokietija. Tad taip, glikosito įvertinimą, tad reikėtų kreiptis į Vokietijos instituciją, nes ne mūsų kompetencija yra atskleisti būtent duomenis, kuriuos turi atitinkama Vokietijos institucija. Uh, bet to taip diskusija glikosito e, klausimu. Tai mes iš pat pradžių jau prašėme vertinti visą turimą informaciją apie glikozitą e, ir tai padarėm e, naujų tyrimų, kuris prasidėjo Vokietijoje šių metų gegužė ir turės būti baigtas šių metų rugsėjį. Tad tikrai aš manyčiau, kad jei nebus vėlinimusi, tai tikrai bus surinktas naujas, e, naujas e, galimo glikosito poveikio vertinimas. Ta aš norėjau pabrėžti. Labai ačiū. Ačiū. Dabar pradėsim diskusijas. Pirmoji žodžio paprašė ponia Grės. Ačiū ponė pirmininkė už tai, kad suteikėt žodį. Pirmiausia, norėčiau tikrai pasidžiaugti e, peticijos autoriaus, autoriaus autorių drąsa ir kantrybė. Maničiau, iš tikrųjų, e, šiaip jau šioji diena iš tikrųjų žymi E, tai yra kartu tarptautin, tai yra tarptautinė e, diena, e, būtent kada buvo manifestuojama prieš Monsanto. Tad iš tikrųjų tema, kurią mes šiandien aptarinėjom, iš tikrųjų labai rūpi daugeliu piliečių. Dar pasakysiu, išreikščiau tikrai rimtų abejonių susijusių su GMO poveikio vertinimu, nes čia kalbam tikrai per daug, apie per daug interesų konfliktų. Antai ponė Benati buvo e, EFSA e, e, tarybos atstovė ir kartu vienos stambios su klausimu susijusios įmonės taryboje dalyvauja. Tad dabar, kai taip iš tikrųjų E, didžiosios įmonės šiaip rengia didelius e, tyrimus, e, su tuo susijus, susiję mokslininkų karjeros ir, ir panašiai, su tuo susiję komerciniai susitarimai ir vis daugiau politikų, vis daugiau piliečių kartu reikalauja garantijų visame šiame procese. Būtent mokslinių, nepriklausomų, tyrimų e, ir e, tyrimų orientuotų į ilgalaikę perspektyvą. Tad noriu pasakyti, kad šiuo atveju, kai nebus jau daugiau gin, interesų konflikto, tik tada bus galima pasitikėti EFSA. Ir man šiuo klausimu kyla nemažai klausimų. Antai ar nereikėtų iš naujo vis dėlto pasigilinti į mokslininkų darbo įtraukimo procesą. Ar EFSA neturėtų persvarstyti rizikos vertinimo metodų, kuriais ji naudojasi. Kitas klausimas, kodėl EFSA pati atmetė kitus tyrimus, būtent tyrimus, kur buvo vertin, vertinamas e, toksiškumo ilgalaikis poveikis. E, Tad e, iš tikrųjų, kokiais, e, juk nepamirškim, EFSA iš tikrųjų atlieka viešąją funkciją e, kad kartu ir kad mes, piliečiai, mes politikai turim teisę tiesiog, kad būtų atliekami nepriklausomi tyrimai. Tad taip mes pateikėm, nusintėm laišką komisijai ir tiesiog pateikėm pasiūlymą, kad e, komisija pateiktų teisės akto pasiūlymą dėl interesų konflikto, dėl tyrimo, tyrimų tvarkos. Ir baigdama norėčiau išsakyti žaliųjų frakcijos poziciją. Žaliųjų frakcija Mm, iš tikrųjų atstovauja e, labai daugeliu ES piliečių, tai rodo paskutinė apklausa. Ir mūsų pozicija yra tokia, kai tik yra kokia rizika ar kai yra m, mm, tam tikrų abejonių, reikėtų vis dėlto išaldyti, išaldyti GMO pagristų kultūrų platinimą. Ačiū ponė pirmininkė. Toliau ponas Jaras. Labai ačiū. E, taip padėkoju už pateiktą peticiją, nes peticija kelia labai rimtus klausimus. Ir kaip parlamentas, komisija, mes kartu kaip teisės aktų leidėjai esame patenkinti tuo, kad egzistuoja Europos maisto saugos agentūra, kuri turi būti Europos maisto saugos agentūra, nepriklausoma agentūra. Na ir peticijų komitetui kyla detalių klausimų ir gana tokių filosofinių klausimų. Gyvenimas susijęs su rizika. Kai tik išeini iš salės, iš kambario į lauką, susiduriu su rizika. Taigi Yra ir filosofinių klausimų, kaip su tokiais pavojais, tą riziką e, susidoroti. Tačiau ko mes tikimės, tikimės iš agentūros, kai kalbame apie maisto saugą, visų pirma, nepriklausomos nuomonės, ką tai reiškia. Jeigu agentūra būtų iš tikrųjų nepriklausoma, ji atstovato tikrai savo nuomonę Kažkaip reikia subalansuoti interesus. Ir jeigu pasiekiamas kritiškas lygmuo ir jeigu mes sakome, kad reikia, kad EFSA būtų nepriklausoma, bet taip pat reikia užtikrinti, kad ji turėtų pakankamą mokslinę kompetenciją, tai ją reikia iš kažkur gauti. Todėl ir kalbame apie interesų balansą. Nėra viskas taip lengva, kaip, kaip, kaip skamba. Politikoje dažnai kalbama, kad nori, nori būti nepriklausomas, tačiau kad detaliai suvoktum problemas, nebūtinai lieki nepriklausomas. Na, šiuo atveju kažkas turi dirbti mokslinį darbą ir reikia gauti rezultatus. Na ir aiškiai noriu pasakyti, kad e, mums peticijų komitetui netaip lengva išspręsti šią problemą. Ir šis klausimas turėtų būti keliamas kompetentingame mokslinėme komitete, o galų gale kažkas turėtų priimti sprendimą. Galiu pasakyti iš anksto, kad kokią be paimtume instituciją, tokia diskusija gali kilti vėl ir vėl, nepriklausoma ir ta institucija, nepriklausoma ar ne. Tai dabar mes galėtume galbūt kreiptis į specialiuosius komitetus ir paprašyti, kad jie pateiktų mums informaciją. Tačiau trečią kartą sakau, tai iš tikrųjų, e, iš tikrųjų viršė mūsų peticijų komiteto e, kompetenciją, nes čia yra daug detalių klausimų, mokslinių ir e, techninių. Ir todėl šios klausimus reikėtų kelti moksliniuose komitetuose. Tai būtų tinkamas lygmuo, o čia tokių mokslinių žinių lygis nėra pakankamas. Aišku, kad e, kaip kalbė apie išslavinimą, išsimokslinimą, tai nebūtinai gali pasiekti e, tą nepriklausomumą, tačiau mes turime agentūrą, kuri turėtų sudarinti visus interesus. Ir čia keliamas problemos. E, yra svarbios, tačiau mes turime rasti tvirtą sprendimą. O tai, man atrodo, yra specializuotų komitetų darbas. Džiaugiuosi, kad EFSA e, egzistuoja ir galbūt mes e, priimsime sprendimą, tačiau galtinį žodį reikėtų suteikti specializuotiems komitetams. Ačiū. Ačiū, ponia Jarai, turiu ponas Tayloras. Pana Auken. Pirmiausia, dėkoju peticijos autoriui. Tikiuosi, kad jis pats galės apsaky, atsakyti uh, į klausimą dėl galimybės gauti tyrimo ataskaitą, nes EFSA sakė, kad jie negalėjo gauti pono mm, Sralinio ataskaitos. Aš tai nus, mane tai nustebėjo tačiau mes, mums reikia ir jūsų tyrimo ataskaitų gauti. Reikia visiško skaidrumo. Dabar vykdomi klinikiniai tyrimai ir tikimės, kad čia bus visiškas skaidrumas užtikrintas, gaunant visus duomenis. Ir galiu paminėti, e, Europos ombudsmenas E, kurį iki šiol turėjome e, prieš keletą metų dėl EMA, jis priemė sprendimą, kad 1049 dokument, dokumente aiškiai pasakė, kad aišku, svarbiausia turi rūpėti žmonių sveikata. Ir EMA turėjo taip pat e, E, teikti savo tyrimų ataskaitas. Ir EMA turėjo užtikrinti, kad mes gautume visus neapdorotus duomenys, kurie naudojami e, teikiant e, leidimus GMO. Ir tie pranešimai, tie, tos ataskaitos turi būti prieinama kalba, prieinama piliečiams, žurnalistams. Ir be to, be ombudsmano sprendimo dėl EMA galėčiau paminėti Arhuso konvenciją dėl aplinkosauginių klausimų. Čia irgi tas pats, aš tikiuosi, kad EMSA, EFSA suprato, kad mums reikia gauti visus pirminius duomenį. Tai gar, tada gali pasirodyti, kad jų nepakanka. Tai E, jūs taip pat galėtumėte pateikti tuos e, neapdorotus duomenis. O Peteriu Jarui pasakytų e, dėl interesų konfliktų. Yra numatyti objektyvus kriterijai šalise, kur taikomas, taikomi efektyvūs administracijos įstatymai. Mes norime, kad tai būtų ir Europos Sąjungoje. Mes pagal sutartį, pagal konvencijas turime teisę į gerą administraciją ir yra tikslus objektyvus kriterijai nustatantis ekonominius ar asmeninius interesus e, ir interesų konfliktis. Gali būti puikus asmuo, e, mokėti visus mokesčius, tačiau vis tiek gali turėti interesų konfliktų. Ir aišku, šiame parlamente nereikėtų diskutuoti, ar e, reikia Ar nereikia interesų konfliktų EFSOje? Aišku, kad e, nereikia. Mes toje sąjungoje turim pusę milijardo piliečių ir žinoma, kad interesų konfliktų visada atsiras. Ačiū toliau, ponia Vertman. Ačiū pirmininkė. Negaliu čia daugiau pasakyti, ką nors po šių pasisakymų galbūt keletas dalykų trumpai. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie interesų konfliktus. Žinoma, kad mes norime, kad būtų tyrimai vykdomi nepriklausomai. Tačiau visų pirma, mums reikia tokių tyrimų rezultatus matyti. Mes visi žinome, ką reiškia genetiškai modifikuotas. Ir man atrodo, tai, ką matėme skaidrėse, rodo, kad labai gaila, kad iš vis reikia tokią diskusiją renkti. Dėl toksikologinių sąlygų. Aš manau, kad visiškai aišku, esu apie tai diskutavusi savo gimtajame mieste, mokykloje apie tai. Ir noriu, aišku, padėkoti mokslininkams už jų e, drąsą. Būtų gerai, kad visi piliečiai būtų tokie drąsūs. Ačiū visiems, galbūt e, ponas e, Saralinė norėtų pasisakyti dar. Pabandysiu trumpai. Visų pirma, ponė komisijos atstovė pirmininkė nutraukė kalbėtoje turime dar vieną parlamento narį norintį pasisakyti. Taip, atsiprašau, tikrai buvau paprašęs žodžio. Dėkoju, kad jį man sutikėte, ponė pirmininkė. Ir atsiprašau profesoriaus Sarolinį. Norėjau pasakyti šiuo labai svarbiu klausimu. ir padėkoti peticijos autoriams ir, ir pagirti juos už jų užsispyrimą. Dėkuoju taip pat ir ponas Ralinį, kad jis atvyko čia ir pateikė savo pristatymą. Kalbame apie problemą, kurie, kurioje susipina ir privačių verslo, viešųjų, socialinių interesų įvairovė. E, iš čia ir sunkumai, ir susidomėjimas šiuo reikalu. Pradžioje norėčiau paprašyti profesoriaus Rolinį pateikti šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kodėl jis priėmė sprendimą e, savo studiją kurį laiką laikyti privačia ir konfidencialia. Kokių sunkumų profesorius susilaukė tą tyrimą atliekant ir kokią finansinę paramą jis galėjo remtis tyrimą atliekant ir kodėl ta studija išsprūdo iš savo pirminio konteksto ir padarė tokį didelį visuomeninį poveikį e, Ar tai yra sunkumai susiję su prieigos prie duomenų, skaidrumo stoka, ar tai, kad mažos mokslininkų, piliečių visuomenės grupės bando pradėti didžiulę kovą prieš e, e, didžiausias e, verslo grupės, tokias kaip Monsanto, kurios e, gali pasinaudoti ir finansinėmis priemonėmis, ir įtakos galimybėmis. Mes matome, kad daugelie mm, kontinentų atsiranda konfliktai e, tarp Monsanto ir mm, ekspertų, mokslininkų, e, žemdirbių, vartotojų, piliečių, kurie nelabai supranta kokie yra tų grupių interesai. Uh, Aš e, suprantu, kad mums reikia suprasti šio reikalo jautrumą, e, privalome labai aiškiai priminėti savo sprendimus, e, laikytis atsargumo principo, kad vartotojams skirti produktai, maisto produktai susiję su GMO nebūtų teikiami vartotojams, nes ilgalaikis tokių produktų poveikis dar nėra žinomas. E, tuo tarpu tas e, atsargumo principas vis rečiau naudojamas, į jį vis mažiau atsižvelgiama ir dėl to atsiranda rimtų rizikų visiems gyventojams apskritai ir e, dėl to atsiranda vis daugiau ir daugiau protestų prieš tokią padėtį. Kalbant apie komisiją, mane pribloškė komisijos gynybinė pozicija. Ji gina savo prisimta pozicija, sako, kad ekspertų grupė šešiose šalise jau savo išvadas padarė Na, šešios ekspertų grupės, šešios šalis, jeigu žiūrėsime kiekybiškai, yra mažuma, jeigu pamastysime apie 27 ES valstybės narės ir e, ekspertų grupės. Tad e, jeigu remsimės tik tuo, tai tikrai tada persistengsime. Na taip, komisija sako, kad prašysime, kad 2013 būtų atlikti moksliniai tyrimai, atliktas darbas, bet e, toks prašymas, ko gero, galėjo būti pateiktas anksčiau. Na ir kai kalbame apie mokslo ir mokslininkų nepriklausomumą, čia susidurėme su labai sudėtingu privačių ir viešų interesų konfliktu visuomenėje. Priklausomai nuo valstybės narės, apie tai kalbama skirtingai, bet iš esmės viskas susiveda į tai, kad e, kai visuomeninės institucijos yra naikinamos, tos įstaigos, kurios anksčiau buvo nepriklausomas, nyksta, atsiranda visuomenėje klausimų dėl to, kad vis daugiau asmenų ir grupių priklauso nuo privačių interesų. Turės išvelgti į juos, norėdamas išlikti. Ir e, šią problemą galima būtų spręsti stipriau, paremant visuomeninės valstybinės mokslo tyrimo institucijas, užtikrinant jų nepriklausomumą, nepriklausomybę. Ir kol e, šios problemos nebus išspręstos, manyčiau, kad mes, Europos parlamentas ir komisija, turėtume elgtis labai atsargiai. Turime laikytis atsargumo principo ir turime vengti produktų, jeigu e, labai aiškiai neįrodyta, kad jie yra saugus e, pateikti vartotojui. E, e, Na ir žinoma, kai kalbam apie maistą, augalinį ir e, kitokį, tai neturime leisti, kad juose būtų tokių medžiagų, kurių neigiamas poveikis galėtų pasireikšti tik tai ilgalaikėje perspektyvoje. Profesorius Ralinijai. Labai trumpai į kiekvieną mintį atsakysiu. Pone komisijos atstovė, aš noriu priminti, kad glikosidas tai ne Roundup. Pesticidas Roundup susideda iš įvairių medžiagų, e, kai kurios iš jų yra toksiškesnės e, žinduoliams ir žmonėms negu kad glikosidas kartais daug kartų. E, ir nėra bendro roundup įvertinimo šiandieną, tuo tarpu jis šiandien yra paplitęs visame pasaulyje. Na, o 80 procentų GMO yra taip ir išvesta, kad galėtų absorbuoti roundup. E, aš sakiau, kad pirminių duomenų ne tik tai apie glikozidą, bet taip pat ir per trumpalaikius laikius E, testus, kurie atlikti valstybėse narėse, kad prieigos prie tokių duomenų nėra. E, yra duomenų apie tyrimus su mažiau kaip dešimčia gyvūnų ir apie trumpalaikį e, roundup poveikį Ir reikia pasakyti, kad keletas tūkstančių pesticidų yra vertinama būtent taip, tokiu būdu. Aš sutinku, kad EFSA ir kitos agentūros atsakingos už produktų įvertinimą, bet jos uh, turi tam tikrų interesų konfliktų susijusi su dideliais ekonominiais interesais. Jau 20 metų uh, E, visas valstybės narės e, prašo, kad universitetai bendradarbiautų su pramonė. Tad yra tam tikras bendradarbiavimas, e, kuris, pavyzdžiui, į, gali įtakoti istorinius duomenys šiuose vertinimuose. Dar daugiau mes nepripažįstame dėl konkrečių interesų intere, konfliktų EFSA e, mokslo tarybos išvadų. E, sakoma, kad mes visi turėtume visiškai atskleisti savo pirminius duomenis. E, pereitais metais, kai mes parengėme savo atsaką kritikams, mes nusprendėme paskelbti savo pirminius duomenis internete, o ne vien pateikti EFSAI. Ir e, reikėtų, kad EFSA taip pat pateiktų tokius duomenis, ne tik tai apie GMO, bet ir apie kitus produktus. Vėl eina kalba apie Europos e, piliečių duome, e, pinigų leidimą, neužtikrinant, e, galu, neužtikrinant jų skaidrumo. Ir būtent dėl tų priežasčių mes pirminių duomenų nepatikėme EFSAI, bet patikėme uh, Uh, food and Toxical uh, uh, Food and Chemical Toxicology žurnalui. Tačiau FCT atsirado Monsanta atstovas, Ir e, tiesą sakant, žurnalas dėl betitoksinų neseniai e, atsisakė spausdinti priimtą straipsnį. E, taip pat paaiškinant kai kurios dalykus, kurie atsitiko man, vieno iš mokslinio žurnalų vyriausias redaktorius taip pat dėl interesų konflikto e, neigiamai sureagavo į mano prašymą. Mes esame pasiūlę keletui e, komisijų, e, tame tarpe E, Europos ministrų tarybos e, pirmininko e, sudarytai komisijai pasiremti pirminės duomenimis, užtikrinant tų pirminių duomenų skaidrumą. Tad e, siekiant vadinamojo e, nepriklausomumo e, universitetuose, kurie vis labiau tampa nepriklausomi nuo pramonės, nes pagal įstatymus dabar reikalaujama, kad jie būtų nepriklausomi. Ir čia jau yra parlamento narių uždavinys e, reikalauti iš e, EFSA visiško domenų skaidrumo ir skaidrumo susijusiu su uh, kraujo analize. Tad kol kas Roundup duomenys yra neprieinami. Taip pat pabaigai norėčiau pasakyti, apie tai, pasakyti apie tai, kodėl e, e, nebuvo e, paviešinta plačiau. Todėl, kad iš karto e, viename e, iš didesnių prancūzijos laikraščių vos praėjus dienai po mūsų studijos paskelbimo atsirado straipsnis, kuriame buvo pasakyta, kad kad e, ši studija, šis tyrimas yra netinkamas. Atsirado ir kitų laikraščių tuoj pat, bet e, niekas nežinojo, kad e, tas autorius buvo atsakingas už sprendimą atsisakyti trijų mėnesių testų susijusių su NK603 kultūra tas asmuo taip pat e, e, posėdžiauja vadinamoje nepriklausomoje ekspertų komisijoje Prancūzijoje. Ir būtent dėl to taip ir įvyko. Aš e, devynis metus dalyvavau tame procese, bet iš jo pasitraukiau, kad galėčiau atlikti šitą tyrimą. Labai dėkui visiems. All. Ačiū Jums visiems, visiems, kurie e, sudalyvavo tokiuose plačiuose, nuodugniuose diskusijuose. Iš tikrųjų, mes daugiausia kalbėjom apie skaidrumą, apie piliečių aktyvesnį dalyvavimą. Tad pagal konvencijos taisyklę taisyklės iš tikrųjų piliečiams tikrai būtų, turėtų būti sudaromos geresnės sąlygos dalyvauti šiuose procesuose. Be to buvo pasakyta e, ir mintis, jog EFSA turėtų geriau viešinti turimus duomenis. Maničiau, dabar galim pasakyti, kad mes iš tikrųjų pradedam dabar e, kalbėti apie šiuos klausimus, e, kad e, diskusijos dar nėra galutinės, nes greta skaidrumo klausimų kartu turėsim ir toliau kalbėti apie ES institucijų kompetencijas. Tad kartu taip buvo paprašyta jūsų išdėstyti nuomonę ir kartu būtų galima tiesiog pasiremti kitais komitetais, tiesiog išklausyti jų nuomonę, nuomonės. Na, o kol kas siūlyčiau to klausimo netidėti į šalį, tiesiog tai laikyti kaip platesnių, tolimesnių diskusijų uh, E, pradžia, po to į minėtus klausimus mes e, gilinsimės nuodugniau. Ir dabar norėčiau paklausti kolegų, ar neprieštaraujat e, tam. Tad gerai, tada tuos klausimus toliau nagrinėsim vėliau ir toliau pasikonsultuosim su, su klausimu susijusiais kitais komitetais. Labai ačiū. Uh, profesoriui Saralinį. Labai ačiū dar kartą už tai, kad sudalyvavo diskusijoje. Ir toliau pereikim prie kito darbo atvarkės punkto. Vokietijos piliečių piliečio e, peticiją, e, kuriai e, surinkti 2504 parašai. Būtent peticija 0343-2012 metų dėl genetiškai modifikuotų pašarų ir maisto produktų ženklinimo vienodomis etiketėmis. Ir kitą peticiją pateikė Vokietijos pilietis Werner Sandik, jų uh, salėje nėra, bet dabar suteiksim žodį kitiems. Komisijos atstovų iškart suteiksiu žodį. Labai ačiū, kalbėsiu labai trumpai ženklinimo klausimu. Tai pakartosiu, kad komisija iš tikrųjų E, rūpinasi užtikrinti GMO saugą, GMO, kurie yra patvirtinti ES. Dėl ženklinimo pritarėm peticijų autoriams, kad iš tikrųjų reikia tinkamai vienodai ženklinti genetiškai modifikuotų produktų, organizmų turinčius organizmus ir kitus, kad vartotojai galėtų pasirinkti. Priminsiu, kad yra jau teisės aktų, ir pagal juos e, e, pašarai e, nepatenka į GMO reglamentą, kadangi jeigu vėl negalima atsekti tam tikrų likučių. Tačiau teisės aktai neuždraudžia e, naudoti etikečių, kuriuose nekalbama apie GMO. Komisija jau ėmėsi tyrimo, kuriame įvertina tokias GMO ne, e, e, etiketes, kur neminimi GMO. Ir e, tyrimo rezultatai bus paskelbti šių metų vidury. Sutinku su peticijų autoriais, kad konvencija dėl organinių produktų iš tikrųjų turėtų būti atitinkamai ženklinamos ir tą leidžia dabartinės taisyklės. Ir baigdamas pasakysiu, kad e, iš tikrųjų mes e, visiškai užtikrinam vartotojų teisę pasirinkti. Tad tokiu būdu mes ir toliau, ir toliau e, nu, dirbam su tomis etiketėmis, kur GMO neminimi, tam, kad būtų pateikiama daugiau informacijos. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, tikrai mes visi sutarėm, kad kalbam apie vieną pagrindinių žmogaus teisių, būtent žinoti, kokį produktą renkamės. Turiu galvoje ir mais, rinktis, teisę rinktis maisto produktus ar pašarus, kalbant apie GMO technologiją, technologijas. Tai turiu konstatuoti, kad kol kas per mažai skaidrumo dar yra. Mes turėtume šiuo požiūriu žengti daugiau, žengti toliau. Ta, tas pats pasakytina ir apie vaistus, e, sakykime, kai perkamas insulinas ar panašiai, tad e, pirkėjas turėtų žinoti, ar pasinaudota GMO technologijomis gaminant tokius vaistus. E, jei, sakykime, perkant sūrį, tai vėlgi e, šiaip jau daugelis ir nežino, kad vartojamas fermentavimo procesas e, pasinaudojant GMO. Tad šiuo atveju turėtume užtikrinti, kad e, vartotojai žinotų, perkdami ar uh, ar e, pirkdami produktus žinotų, kad produktai, kuriuos jie įsigyja, ar juose panaudoti GMO. Tad e, taip, komisija jau kalbėjo apie e, skaidrumo principą, tačiau mes skaidrumo turėtume siekti didesnio skaidrumo, nes kol kas uh, vartotojai, e, vartotojai dėja dar daug ko nežino. Juk nepamirškim, kad e, atsiranda vis naujų technologijų ir e, tikrai mes ir visa tai turėtų būti vertinama, įvertinama naujų technologijų galima rizika. Labai svarbu, E, nes nepamirškim, jog nemažai, e, nemažai tam tikrų technologijų sukūriama ne Europos Sąjungoje ar dažnai gamyba perkeliama į, į kitas pasaulio vietas. Tad e, dar pasakysiu, kad aš pasisakau už visišką skaidrumą, už tai, kad vartotojai tikrai žinotų, ką jie perka, ką jie renkasi tą noriu pasakyti ne vien. Taip, todėl aš labai džiaugiuosi, kad e, iš tikrųjų dabar jau atliekami ir bus atliekami e, e, tyrimai ir džiaugiuosi tuo, ką išgirdau iš komisijos, kad, kad bus paviešinti tyrimo rezultatai. Ačiū. Toliau dar prašom suteiksiu žodį ponui Vacekovskijui. Atsiprašau, jei, jei netaip ištariau jūsų pavardį ir atsiprašau, kad buvau jūs be pražiūrys. Ačiū, ponė pirmininkė, nesu komisijos atstovas, tačiau e, aš atėjau čia būtent dėl šių peticijų. Labai gerai, kad tos peticijos buvo įteiktos ir aš pritariu minčiai, kad e, produktai E, kuriuose yra GMO, turėtų būti ženklinami kitaip negu GMO neturintys produktai. Tad labai gerai, kad dabar jau atliekamas tyrimas. Labai svarbu, e, kad būtų įtraukti į šį procesą ne vien tik tai ekspertai, bet labai svarbu, labai svarbu per tyrimą įvertinti GMO poveikį žmonių, gyvūnų sveikatai ir poveikį aplinkai. Būtent e, tuo turėtume vadovautis e, tiesiog toliau, į tai turėtų būti atižvelgiama toliau naudojant GMO. Tad iš ties labai svarbu atsižvelgti bus į poveikį visuomenės gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Labai ačiū už e, pasisakymus. E, dabar e, taip, čia peticijų komiteto nariai dalyvavo, pasisakė, nežinau, ar būtų kitų norinčių kalbėti dėl, apie šias dvi peticijas, bet apie tai mes dar kalbėsim vėliau. Toliau pereikim prie septinto darbo tarkės punkto peticija numeris 1160 dėl dviejų vėjo jėgainių parkų statybos Čekijos pasienio regione. E, peticiją pateikė Vokietijos pilietis Werner Sandik. E, poniai Koper e, suteiksiu žodį. Thank you, Mr. Chairman. I... Ačiū, ponia pirminkė. Dalyvauju jau ne pirmą kartą komiteto posėdžiuose, todėl norėčiau trumpai rezimuoti įvykius nuo vasario mėnesio, kai šis klausimas buvo aptartas pirmą kartą. Čekijos aplinkos apsaugos e, įstaigos pabaigė aplink, poveikio aplinkai vertimo procesą. Procesas baigėsi šių metų balandžio mėnesį. Vokietijos institucijams apie tai buvo pranešta. Šiuo metu balandžio mėnesį taip pat, man atrodo, balandžio 19 dieną. Ir Čekijos aplinkos apsaugos įstaigos tiek čekų, tiek vokiečių kalba paskelbė e, Čekijos aplinkos agentūros internetinėje svetainėje savo rezultatus. Komisija išanalizavo procedūrą, kurios buvo laikomasi. Ir galima pasakyti, kad procedūrinė prasme komisija nemato jokių nukrypimų nuo reikalavimų, kuriuos kelia Europos aplinkos apsaugos agentūra Natura 2000 teisės aktuose, kai dėl esmės komisija negali dabar spręsti, ar dar kažką reikia svarstyti, tačiau tuo tarpu komisija gavo skundą, kuris buvo išregistruotas šį mėnesį ir šį skundą komisija dabar nagrinėja. Remiantis tuo e, skundu komisija apsispręs, ar bus būtina atverti bylą ir šį, šią klausimą kelti Čekijos institucijoms ar ne. Ir šiuo metu komisija daugiau nieko negali padaryti nes ji negali pradėti pažeidimo proce, procedūros dėl proceso, kuris nebaigtas. Tai yra dėl dalykų, kurie dar mm, vyksta. Taigi toks e, trumpas komentaras. Ačiū. Piteris Jaras. Ačiū pirmininkė. Šią temą analizuojame jau seniai dėl tų vėjo jėgainių parkų saugomų teritorijų viduryje. Pirmiausia, keletas bendrų pastabų. Šiuo metu analizuojame poveikio aplinkai direktyvą ir ją keičiame, ypač kalbant apie procedūros susijusios su tarpvalstybiniu poveikiu, nes labai dažnai e, šiuo metu e, šaly, vienoje šalyje statomos jėgainių parkas, o kita šalyje, kurioje čia mes poveikis e, nevadovauja tą procesą. Todėl mums reikia pakeisti direktyvą ir rasti būdų, kaip e, sugalvoti, kad abi šalis galėtų priimti sprendimus, nes kitaip. Kuomet e, tokia jėgai <clears throat> nestatomas vienoje šalyje, kita šalis negali padaryti įtakos šiam procesui. Aš paprašiau šį klausimą įtraukti į darbo tarkę šiandien, nes komisija sakė, kad gavo skundą. Mano klausimas būtų, apie tai, ar komisija mano, kad to skundo pagrindu jie galės pradėti pažydimo procedūrą. Pagal mano turimą informaciją kol kas nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima pradėti pažydimo procedūrą dėl konkretaus projekto. Tačiau gali būti pradėta pažydimo procedūra dėl e, bendro direktyvos įgyvendinimo. Taigi, o antras klausimas būtų apie tai, ar nebūtų logiška komisijos nuomonę pradėti skundo procedūrą ir jos laikytis iki galo. Trečia, situacija yra neįprasta. Čekijos Respublikoje spalio mėnesį buvo gana smarkiai pakeistas taisyklės. Iki spalio vykdant e, poveikį aplinkai atsakinga buvo regioninė valdžia. Dabar tuo užsima regioninė planavimo agentūra. Problema yra ta, kad centrinė vyriausybė E, projektų uždegė žalę šviesą, tačiau planavo, planavimo agentūra tam gana smarkiai priešinasi. Taigi klausimas yra, kaip gali būti tokie konfliktai vienoje šalyje. Galbūt dar kartą reikia panalizuoti pačią procedūrą ir užtikrinti, kad bent projektas būtų atidėtas. Ir paskutinis klausimas komisijai yra, ką komisija daro ar gali padaryti, kad užtikrintų, kad būtų saugoma tinkamai teritorija paukščiams abiejose sienos pusėse, tiek Vokietijoje, tiek Čekijoje, nes tas jėgainių parkas yra pačiame paukščių saugomas teritorijos viduryje. Taigi tiek norėjau pasakyti ir žinote, kokia yra mano nuomonė šio klausimo. Aš jau nekartą komentavau ir e, teikiau savo argumentus, jeigu reikia priimti sprendimą, tai turiu pasakyti, kad kuriant saugomas teritorijas turime atsižvelgti į paukščių direktyvą ir taip toliau. Turime užtikrinti, kad vėjo jėgainių parkai po to nebūtų statomi jų viduryje. Tuomet kita, kitu atveju tai galima jūs suplėšyti visas direktyvas ir, ir nieko nedaryti. Taigi, tie klausimai vis dar keliami, juos kelia peticijos autorius. Labai ačiū, ponė Jarai. Ar nežinau, ar komisija nori atsakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kiek susijęs su pažydimo procedūra, kaip sakiau, komisija negali pradėti šiuo metu pradėti pažydimo procedūros, nes procesas dar nebaigtas ir jokiam projektui leidimas neišduotas. Jeigu komisija patvirtins e, skundo argumentus, mes galėsime pradėti naują tyrimą ir užduoti klausimų Čekijos vyriausybei dėl jų vykdomų procedūrų iki šiol. Bet kadangi projektams leidimai neišduoti, o leidimų išdavimo procesas dar tęsis, mano manimu, bent jau metus, komisija negali pradėti pažydimo procedūros prieš Čekijos Respubliką dėl Europos aplinkos apsaugos direktyvų įgyvendinimo. Komisija šį atvejį seka jau keletą metų ir nerado jokių nukrypimų nuo proceso. Mes suprantame, kad šis procesas E, liečia kelias valstybės ir tai yra pripažinta. Procesą pradėjo regioninė valdžia, kai buvo nustatytas poveikis abiems šalims. E, šis procesas buvo perduotas e, centriniai valdžiai, aplinkos ministerijai ir Čekijos ministerija susisiekė su atitinkama Vokietijos valdžia. Ir Šią prasme komisija nemato galimybės pradėti pažydimo procesą dėl Europos aplinkos poveikio aplinkai vertimo direktyvos. Kitas klausimas dėl to, kas uždegė žalę šviesą projektui. Nėra žalios šviesos projektui, nes poveikio vertinimui procesas baigtas su daugybė sąlygų, kurias reikia įgyvendinti ir procesas bus tęsimas tik tuo met, kai tos aplinkos angnės sąlygos bus vykdomos. Šią prasme nėra duomenų, kad kažkas būtų buvę daroma neteisingai. Dėl paukščių saugomų teritorijų nustatymo komisija yra pripažinusi, kad tinklas Čekijoje yra pakankamas siekiant apsaugoti paukščius išraš, aprašytus e, paukščių direktyvoje ir panaši situacija yra ir Vokietijoje. Ačiū. Peter, please. Gerade weil der Prozess noch im Gange ist, ist mein Vorschlag, die Petition noch offen zu halten. Und Na, kaip tik dėl to aš norėčiau ta, palikti tą peticiją atvirą, jeigu tas procesas vis dar vyksta. Tačiau Jeigu yra išduotas leidimas statyti, tai reiškia, kad e, vėjo jėgainių parkas atsiras labai greitai. E, tarkime, per šešis mėnesius e, jis jau galės pradėti veikti, tad ir skundas neturės jokio poveikio. Taip komitete atsiduria, ne, atsitinka ne pirmą kartą, ką daryti su tarptautiniais projektais, kai dvi valstybės narės e, laikosi priešingų požiūrių. Viena sako, kad viskas tvarkoj, o kita išreiškia didelį susirūpinimą. Tad ateityje mums reikia kažkokios bendros e, sprendimo procedūros, kitaip e, atsiranda uh, keisti sprendimai, kaip kad matome šio konkrečio atveju. Tad aš norėčiau komisijos paprašyti atidžiai stebėti šį reikalą, nes e, jeigu pirminis leidimas bus išduotas, tai skundai bus pavėlavę, nes viskas įvyks labai greitai. Dėkui. Dėkoju. kolega, aš taip pat priminsiu, kad turime taip pat ir merą, e, kuris atstovauja savo apylinkės gyventojams. E, kol kas e, vargu, ar e, visi gyventojų būkštojimai yra išsklaidyti. Tad aš manyčiau, kad komisija turėtų pateikti visą prašomą informaciją ir ta peticija turėtų būti toliau nagrinėjama. E, mūsų posėdžio pradžioje buvo priimtas sprendimas, kad e, dviejų kitų komisijų svarstymas e, įvyks už uždarų durų, eina kalba apie 8 ir 9 darbo tvarkės punktus. Prašyčiau visus tuos, kurie neturi teisės tokiom sąlygom dirbti, išeiti iš salės turėtų pasilikti taip pat e, tik tai ir komisijos atstovas. Tačiau prieš tai e, matau, kad e, du kolegos prašo žodžio, suteiksiu jį jiems. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėl pakartosiu, aš esu prieš uždarą posėdį, tačiau kadangi komiteto dauguma už tai balsavo, tai nieko tada nepadarysim. Dabar du asmenys, kurie atvyko, kad pristatytų šias pe peticijas, tai aš tikiuosi, kad jiems vis dėlto bus suteiktas žodis. Be to juk kalbama apie asmenis, kuriems buvo panaikinta e, pilietybė. Primero al, al colega el, el, sistema, el sistema de la Comisión. Tuo išklausysime ir kito kolegos, bet e, prieš tai štai ką pasakysiu. Uždarų posėdžio sistema e, mūsų komitete e, bus visiškai tokia pat kaip ir atvirų posėdžių. Suteiksime žodį peticijų autoriams, po to komisijos atstovui, o po to pasikeisime nuomonėmis tarpusavyje peticijų autoriai gaus žodį. Jeigu jūs minėti atmenys, asmenys iš tikrųjų yra autoriai, tai tada jokių problemų neiškils dėl e, sutikimo jiems žodžio. E, bet aš matau, kad dar kolega prašė žodžio, tik e, nežinau jūsų pavardės. E, chairman, e, e... Pane pirmininkė, pereitą penktadienį mes e, peticijų komiteto e, prezidiumai perdavėme Agneš e, Honkiš, pono Turkiš ir Zoltenbogų vardu. Pasintėme prašymą reikalaudami diskusijos atvirame posėdėje, koks yra pagrindimas, kad e, bus svarstama uždarame posėdėje. Aš tiesiog nematau jokio reglamentavimo, kuris tai pagrystų. Na, e, su visa pagarba, ponė Turkiš, e, štai ką galiu pasakyti. Dėl šios diskusijos visų pirma tarėsi koordinatoriai savo posėdyje. Tame posėdyje buvo priimtas sprendimas ir aš nepamenu, kad būtų bent vienas, kas būtų tokiai minčiai pasipriešinęs. Mūsų posėdžio pradžioje vėl apie tai diskutavome, žodį gavo keletas kolegų, kurie nenorėjo sutikti su tuo, kad tos peticijos būtų svarstomas uždarame posėdyje. Tačiau Kolegos teisūs e, buvo nusprendę balsuoti, ar būtų svarstama vienai par kitaip. Toks balsavimas įvyko ir dauguma dalyvavusių, jūsų ten nebuvo, daugia, dauguma dalyvavusių nubalsavo, kad svarstymas būtų uždarame posėdėje. Jeigu būtų buvę dauguma už atvirą posėdį, man tai jokių problemų nebūtų sukėlę. Galiu pasakyti, kad balsavimas vyko tinkamai ir sprendimas buvo priimtas balsų daugumą, kaip ir e, numato demokratinė procedūra. Taip, aš dar norėčiau už tai ką pasakyti. Jei vis dėlto koordinatoriai e, nuspręs, kad nuo ateinančio mėnesio e, ir plenarinė sesija bus uždara, tai taip, tai tada, e, taip tada turės būti, bet iš tikrųjų juk tai prieštarauja teisės nuostatams, tai iš tikrųjų toks atsitiktinis, subjektivus sprendimas. Juk um, mes daugelis kalbėjom apie skaidrumą, kurio reikia laikytis priimant sprendimus. O visos procesinės priemonės. E, šiuo atveju jų nepaisoma, tad e, juk mes kalbam apie vienas iš svarbiausių vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Nes, e, o šitas prieš, sprendimas vargu ar tikrai dera su jomis. Pirmininkas. Aš galbūt ir sutikčiau su jumis, Gaila, kad nėra mūsų frakcijos koordinatorio ir prašau jūsų nuleisti kortelę, pasakysiu dar kartą, gaila, kad mūsų frakcijos koordinatoriaus nėra. Aš nežinau, ar jūs e, esate susisiekusi su mūsų koordinatoriumi šiuo klausimu. Deja, aš negaliu atnaujinti diskusijos, dėl kurios jau buvo balsuota. Suteiksiu žodį taip pat porai kitiems. Ačiū ponė, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu patikslinti. Per kovo mėnesio koordinatorių posėdį iš tikrųjų buvo kalbama aptariama kita peticija, vadinamoji Benešo e, dekreto peticija. Ir ten buvo nuspręsta toliau uh, toliau e, šiaip jau e, kalbėti apie tai e, uždaram posėdį. O dabar pasirodė dar nauja peticija dėl būtent pilietybės klausimų. Ir man atrodo, kad anas koordinatorių nutarimas dėl būtent uždaro posėdžio nesusijęs su mūsų aptarinėsima peticija, nes mes juk dabar aptarinėsim ir antrą peticiją. Uh, E, kuri pasirodė po būtent to pirmo koordinatorių posėdžio. Tada tos peticijos nebuvo dar. Dar tik tai noriu pasakyti, kad e, tie asmenys, kurie vis dėlto nusprendė, jog peticijas reikėtų e, aptarinėti uždaram posėdį ar ką jie, kokiu argumentu galėtų pateikti, nes juk dabar mėnesių mėnesiais daromi išpoliai prieš Vengriją. Kitame komitete buvo pasakyta, esą e, Vengrija e, pažeidžia konstitucijos nuostatas. O šiuo atveju irgi kalbam apie e, konstitucijos nuostatas. Ir e, būtent e, kalbam apie mm, ES kompetenciją, apie žmogaus teisės. Tada aš manyčiau, e, vėlgi tie, kas reikalauja tuos klausimus aptarti uždarame posėdėje, tai koks, kad būtų galima paaiškinti ryšį, kai ta tavarėš peticija buvo aptarinėjama atvirai ir, ir o dabar kitaip nuspręsta. Vamos a ver, si empezamos a abrir aquí un debate, el señor. Pirmininkas. Ir e, dar kolegės teiksiu žodį, bet labai trumpai. 5.30 e, turi prasidėti koordinatorių posėdis, tad labai trumpai prašom. Norėčiau tik pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti, kad uh, yra žmonių, kurie nori būti filmuojami iš, e, e, tuo metu, kai jie išreiškė savo požiūrį, bet kai balsavimas vyko, jų nebuvo. 9 prieš 4 buvo nubalsuota taip, kaip nubalsuota, tad aš kreipiuosi į juos, baikite ir toliau dirbkime. Pirmininkas, dėja, būtent taip ir yra. Mes anksčiau jau balsavome posėdžio pradžioje ir e, balsavimo rezultatai buvo būtent tokie, nieko čia pakeisti negaliu. Tai suverenus parlamento sprendimas. Balsavimo rezultatai buvo tokie, kokie buvo, tad e, tie kolegos turi suprasti, kad jeigu jų šalininkų būtų buvę daugiau, jie būtų laimėję balsavimą. Dabar e, dvi minutės, kad galėtume pradėti svarstyti 8 ir 9 darbo tvarkės punktus.